Well, friends, uh, I've been waiting for... Kolegos, uh, klausiau, po, uh, laukiau pono Sidikiūto, kad galėtume pradėti 16 darbo tvarkės punktą. Buvom taip nusprendę. Tai kadangi jo nėra, pradėkime nuo 14 punkto. Ir tas 14 punktas yra po sužalojimo ir lygos sveikstančių darbuotojų reintegracija į kokybiškas darbo vietas. Taigi dabar suteiksiu žodį poniai Žitanskai. Prašom. Dėkui, gerbiama pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mes, mūsų komitetas, skiria dėmesio šiam klausimui, nes statistika irgi rodo, kad žmonių grįžimas į darbą po sužeidimo ar sunkios lygos vyksta vis dažniau, žmonės vis vėliau išeina į pensiją. Tai visai logiška, kad pasveikę po sužalojimų ar sunkių lygų jie gali grįžti į darbą, bet to medicina žengia sparčiais žingsniais į priekį, taigi e, praeitėje, m, kurie galbūt netaip greitai pasveikdavo po lygų ir sužalojimų, dabar dėl medicinos pažangos m, sveikstamumo rodikliai daug geresni, dėl to mums yra svarbu kaip Europos parlamentui sudaryti galimybę, panaudojant įvairias priemonės tiem žmonėm, sveikstantiem, grįž, sveikstantiem po lygos ar sužeidimo, grįžti į darbą. Kaip ir kiti pranešėjai, kurie dalyvavo šiame darbe, pamačiau, pabandžiau išsiaiškinti, ką tas pranešimas turi apimti. Ir aišku, kad mes čia kalbame tik apie tokius pačius pagrindinius dalykus, nes neturėjau labai daug vietos viskam, ką noriu pasakyti ir dėl to kai ką įtraukiau per pakeitimus. Taigi žmonės, kurie sirgo, kurie buvo sužeisti per nelaimingą atsitikimą ir pasveiko, nori, dažniausiai tokie žmonės nori grįžti į darbą. Labai retai tokie žmonės negalvoja apie grįžimą į darbą. Kitas klausimas yra, ar mes sudarysime jam galimybės ir sąlygas į tą darbą grįžti, ar kažkur juos nustumsim į pakraščius, priversim būti pasyviais ir sėdėti namie. Tai aš manau, kad šiandien turim daug įvairių priemonių, užtikrinančių tiem žmonėm galimybę grįžti į darbą. Tai e, čia galima, aišku, keistis ir gerąją praktiką, tiek įmonės, tiek apskritai valstybės narės. Ir čia neturime užmiršti taip pat ir viešojo sektoriaus. Nes labai dažnai, kai keičiame, e, keičiamės informaciją apie gerasias praktikas, apie gerąją patirtį, dažniausia turime galvoje įmonės, verslo pasaulį, bet noriu pasakyti, kad ir viešosiose valstybinėse įstaigose e, tokie darbuotojai irgi turėtų susilaukti paramos, kad galėtų grįžti į darbą po lygos ar sužydimo. Mano pranešimas į tris pagrindinės dalis yra padalintas. Pirmiausia, tai prevencija. Daugelis darbdavių ir šalių e, šiandien daug lėšų ir energijos investuoja į prevencinės priemonės, bet aišku, čia dar yra ką gerinti. Toliau ankstyva intervencija, nes tik taip galėsime žmonėm efektyviau padėti ir net ir ekonominė prasme tas yra naudinga. Kuo anksčiau mes pradėsime veikti, tuo lengviau bus kovoti su sužeidimo ar lygos pasiekmėmis. Toliau kitas dalykas - grįžimas į darbą. Kaip sakiau, negalėjau labai daug prirašyti, tai tik tai kelias priemonės paminėjau. Žmonės turi jausti, kad darbdaviai jiem, jos remia, kad yra reikalinga psichologinė pagalba, pagalba darbe, kad žmogus po truputį galėtų grįžti į darbą ir kad darbinė aplinka būtų pritaikyta tokių žmonių poreikiam. Tai taip pat tarptų priemonių būtų uh, E, garantuojančių lankščias darbo galimybės, darbą iš namų, taip pat naujų įgūdžių lavinimą, nes kai asmuo gan ilgai nedirbo, galbūt, pavyzdžiui, per tą laiką įmonė ženkliai pažengė į priekį ir kai jau sveikata leidžia, tai žmogus tada irgi galėtų naujų įgūdžių įgyti. Taigi reikia išlaikyti ryšį su darbdaviu. Tai yra, kad žmogus pakeltų kvalifikaciją ar persikvalifikuotų, jei to prireiks. Taigi naujų įgūdžių įgyjimas, tolesnis mokymasis. Taip pat daugelie sričių turime keisti ir mąstymą Netaip lengva tą padaryti, bet čia įvairios informuotumo ir kitokios kampanijos galėtų padėti tą padaryti, kad darbdaviai suvoktų, kad jiem apsimoka priimti tą buvusi darbuotoją, kuris turi patirtį, tegul jis ir kažkokį laiką nedirbo, kad tokį darbuotoją geriau turėti negu kažkokį visiškai naują, kuris turės visko mokytis. Toliau, kitas dalykas, kai asmo sveiksta, reikia, kad jis turėtų galimybę bendrauti su specialistais, su psichologais, gydytojais ar galbūt darbo medicinos specialistais, kurie paskatintų tą žmogų ir jis galėtų grįžti darbą, jei jo sveikatos būklė tą leidžia. Tai tiek trumpai galėčiau pasakyti apie savo pranešimą ir tikiuosi bendradarbiavimo su kolegomis. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus. Niekas iš mūsų nežino, ar neduok dievė, kam nors iš mūsų neatsitiks nelaimė. Visi mes galim atsidurti tokioje situacijoje. Taigi, šis dalykas yra svarbus. Dėkui. EPP, šešėlis pranešės, ponas Bach. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. puikų pagrindą tolesniam darbui. Iš tiesų, tai labai svarbi tema, kaip jūs ir sakėte. Ir mums reikia parengti pranešimą, kuris būtų vertingas, kuris padėtų žmonėms tokiuose situacijose. darbo rinka keičiasi. Daug žmonių susirga dėl streso, darbo vietos yra vis labiau skaitmeninamos ir tai susiję su tam tikra psichologinė ir socialinė rizika, taip pat raumenų mm, tam tikri susirgymai pasireiškia E, skeleto raumenų lygos. Ir pranešėja minėjo prevenciją. Prevencija iš tiesų yra labai svarbu. Pirmiausia, aišku, turime stengtis užkirsti kelią e, lygoms, jei žmogus nebegali dirbti, tai reikia tada, aišku, imtis priemonių, įtraukti socialinės tarnybas, draudimo įmonės. Žmogus negali būti paliktas pats savo vienas sudėtingose situacijose, visi supranta. Ir pranešėja kalbėjo apie tą intervenciją, kuo anksčiau, kuo anksčiau turime pradėti veikti. Ir kai kalbame apie ilgą laiką nedirbančius žmonės, tai, tai yra bedarbiai, bet gali būti ir tokių ilgą laiką nedirbančių žmonių dėl lygos. Tai jam turėtume teikti visokiojo paparamą, kad jie galėtų grįžti į darbą. Arba taip pat turime pagalvoti apie tą darbą ne visą darbo dieną, kai uh, tą lemia uh, medicininės priežastis. Nes yra žmonių, kurių sveikatos būklė neleidžia jam visą dieną pilnu etap, etatu dirbti, bet jie galėtų dirbti nepilną darbo dieną. Taigi ir į tokius žmonės atsižvelgti. Tai neturime tų žmonių išstumti iš mm, darbo rinkos visam laikui. Taigi turime padėti tiem žmonėm integruotis į darbo rinką, grįžti į darbo rinką. Ir manau, kad mm, apie tai atitinkamai turėtume skleisti informaciją ir tarp darbdavių, ir tarp darbuotojų. Dėkui toliau. Rory Palmer, S ir D šešėlinis pranešėjas. Dėkui. Pranešėja, manau, labai gerai atskleidė kontekstą ir pristatė pagrindinius esminius dalykus, kuo siekiama e, šia, šiuo pranešimu, kokius struktūrinius aspektus norima apimti. Ir šešėlinis pranešėjas kalbėjęs prieš mane irgi jau daug ką svarbaus paminėjo, tai aš nebesikartosiu ir pasakysiu, kad e, mes tenksimės atkreipti dėmesį į tris pagrindinės sritis, e, kad sustiprėtų dar pranešimas. Pranešėja sakė, kad jinai ketina jį sustiprinti per pakeitimus, tai tam norui pritarčiau ir esu pasirengęs kartu su pranešėja ir su kitais šešėliniais pranešėjais bendradarbiauti. Mano pagrindinis pradžios argumentas būtų toks, kad kiekvienas pilietis, visi mes turime pagrindinę teisę į darbą. Tas yra įrašyta į pagrindinių teisų hartiją, į pagrindinę žmogaus teisų deklaraciją ir turime neužmiršti to kai taikysime įvairias priemonės padedančias žmonėm grįžti į darbą ar išlaikyti darbo vietą. Taigi darbo vieta, teisė į darbą yra viena pagrindinių teisių. Taigi valstybės narės turi užtikrinti, kad jos turėtų tinkamą vyriausybinę politiką, tinkamas paramos priemonės darbdaviams ir kitiems partneriams, kad realiai tą teisę į darbą galėtume užtikrinti nepriklausomai nuo amžiaus, nuo lygos, nuo sužeidimo pobūdžio. Vienas iš dalykų, e, kuriems aš skirsiu dėmesį, tai e, psichinės ir fizinės sveikatos aspektai, parama žmonėms, kurie e, serga psichikos lygomis e, turėtų būti daug didesnė, nes vienas iš keturių e, dirbančių žmonių per visą savo darbinį gyvenimą gali turėti psichinės veikatos problemų. Žinome, e, kad darbo vietose dažnai spaudimas būna didelis, žmonės ištinka krizė, taip vadinamas burn out vis labiau darbo vietos yra skaitmeninamos ir visa tai atsiliepia mūsų psichiniai sveikatai. Taigi mes norėtume, kad šiame pranešime būtų nemažesnis dėmesys nei fiziniam negalavimam skiriamas ir psichiniam lygom. Ir čia labai svarbu e, dėl psichinių lygų keisti uh, Um, mąstymą keisti požiūrį, nes šios lygos yra stigmatizuojamos. Ir dėl to šis pranešimas būtų puikia galimybė prisidėti prie to mąstymo destigmatizavimo, prie mąstymo keitimo. Tai labai svarbu, kad ir um, visuomenės dėmesys į tuos dalykus būtų atkreiptas. Kitas dalykas - tai specifinė žmonių grupė kuriem norėčiau skirti dėmesį, tai tie žmonės, mm, kurie serga lygomis, kuriem yra e, diagnozuotos mirtinos lygos. Tai daugelis tokių žmonių nusprendžia daugiau nebedirbti, bet yra tokių žmonių, kurie nusprendžia ir toliau dirbti, ne tik dėl ekonominių priežasčių, bet norėdami išsaugoti uh, savo mm, orumą ir apskritai mm, tam tikrą gerbuvi. Ir mes dabar pasisakome už tai, kad būtų e, priimti nauji įstatymai e, žmonėm, kuriam diagnozuota mirtina lyga, mm, suteikiantis papildomą apsaugą užimtumo prasme. Tai turėtume irgi užtikrinti, kad žmonės, net sergantis mirtina lyga, galėtų dirbti, jei jie to nori ir kad darbdaviai padėtų tokiem žmonėm. Ir galiausia, dar pasakysiu, kad mūsų frakcija taip pat skirs dėmesį partnerystėms, apsisprendžiant dėl to, kokią politika turi būti numatyta ir kokios priemonės, kad žmonės galėtų sėkmingai grįžti į darbą. Ir čia tarptų partnerių vienas svarbiausių yra profsąjungos. O šiame pranešime manau, kad profsąjungom nėra skiriamas pakankamas dėmesys. To mes irgi bandysime pasiekti, bandysime, kad profsąjungos būtų labiau pabrėžtos ir tą stengsimės padaryti per pakeitimus. Tai aišku, kad jei yra tikra partnerystė tarp darbdavio ir profsąjungų, organizacijos, kurie atstovauja darbuotojams, tai tada tikrai tas grįžimas į darbą yra lengvesnis ir palankesnis. Ir čia neturime užmiršti to svarbaus profsąjungų vaidmens kurį profsąjungos vaidina ir kurį galėtų suvaidinti įvairių dydžių įmonėse. Nes labai svarbu, kad suprastume taip pat ir, kad skiriasi iššūkiai šią prasme dideliem darbdaviam, dideliom, didelėm įmonėm ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir užbaigdamas pasakysiu, kad tikrai esu pasirengęs kartu su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais toliau dirbti su šiuo pranešimu, kad iš tiesų mūsų pranešimas būtų ambicingas ir leistų žmonėm po lygos ar sužalojimų sėkmingai grįžti į darbą. Nes tai yra ne tik ekonominis klausimas, bet tai yra ir pagrindinę žmogaus teisę, teisę į darbą. Ir už tą turime turėti atitinkamą politiką, kad jinai užtikrintų tos teisės įgyvendinimą. Ačiū. Alde šešėlinio pranešėjo nėra. Kaip matau, jo, jam niekas neatstovauja, taigi pereikime prie GUE. Ir Paloma Lopės Bermėjo, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui už tokį savalaikį pranešimą. Pranešėjo požiūris dėl prevencijos, dėl ankstyvos, ankstyvo įsikišimo, dėl gražinimo į darbą yra labai vertingas. Pritariu tam, ką sakėte apie prevenciją. Paminėjote labai svarbų dokumentą kurį, labai svarbę instituciją, kurią turime ES, tai yra OŠA. Ir ši organizacija dirba e, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Ir labai svarbu ją įtraukti į šią darbą. Į šį darbą. Mūsų nuomonė reikėtų labiau pabrėžti kai kuriuos dalykus ir aš norėčiau dabar tai padaryti. Pirmiausia, reikia skatinti e, viešasias sveikatos priežiūros paslaugas. E, kartais labai sunku valdyti tuos žmonės, kurie turi nedarbingumo, e, laikino nedarbingumo pažymėjimą, atsižvelgti ir į darbuotojų interesus. Nes jeigu darbuotojas nesijaučia gerai ir jeigu negrįžta į darbą, tai sveikata turi būti prioritetas. Todėl valstybinės sveikatos priežiūros sistemos turėtų apsaugoti darbuotoją nuo trečios šalies interesų. Jūs e, minėjote, kad negalėjote visko įtraukti į savo pranešimą dėl e, spaudo ženklų ribojimo, bet mums reikėtų kalbėti ir apie darbuotojus turinčius negalę bei darbuotojus turinčius laikino nedarbingumo pažymėjimą arba tuos, kurie e, labai ilgą laiką nedirba reikėtų pritaikyti ir pačias darbo vietas prie tokių darbuotojų, kad jie galėtų sėkmingai grįžti į darbą. Darbuotojai, e, reikėtų užtikrinti, kad darbuotojas galėtų e, vykdyti savo pareigas kuo, kuo lengviau, kuo geriau. valstybė turėtų pakankamai finansuoti darbo vietų pritaikymą. Todėl reikalinga aktyvi užimtumo politika, kurios tikslas būtų sugražinti žmonės į darbą. Dar yra vienas dalykas, kuris kelia nerimą. Tai visuomenės senėjimas ir iš to kilančios pasiekmės. Tokia yra tikrovė ir reikia ją išvelgti į akis. darbuotojų darbingo amžiaus pratesimas nesprendimas. E, kai darbuotojas nenori toliau dirba, dirbti, e, sulaukęs pensinio amžiaus reikia užtikrinti jo aktyvų gyvenimą. Dabar e, žmonės turėtų Esant tokiai situacijai, žmonės turėtų likti darbo vietoje, turėtų pratesti savo darbingą, e, savo darbingumą. Bet yra ir kitokia situacija, kai jaunimas neranda darbo. Reikėtų, kad tie, kurie norėtų likti darbe, kad jie galėtų tai padaryti geriausiamis įmanomomis sąlygomis. Reikia pranešime suderinti šiuos dalykus ir pateiksime pakeitimų. Taip pat reikėtų skatinti socialinių partnerių, ypač profsąjungų vaidmenį, nes jos yra labai svarbios ir gali padėti e, atlikti valdymą arba atlikti kitus reikalingus veiksmus. E, ačiū pranešėjai, mes kuo galėdami prisidėsime. Ačiū. Alde atstovo nėra. Žalieji. Irgi nematau žaliųjų atstovo. FDD Laura Agėja. Ačiū. Pirmininkė. Dėkuoju, dėkuoju taip pat kolegijai už tai, kad jį patikės šį pasiūlymą. Aš e, panašu, kad galėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta ir taip pat e, džiaugiuosi, kad tiek daug vietos yra palikta pagalimiems pakeitimams ir e, kad ketinama dirbti iš vieną. Aš manau, kad šis dokumentas yra nepaprastai svarbus. Uh, Man patiko pirmoji dalis ir e, ten, kur kalbama apie tai, kad prevencija yra nepaprastai svarbi. Ir e, gebėjimas taip pat e, veikti tam, kad galima būtų reaguoti, užtikrinti geresnę prevenciją, siekiant geresnės darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje. Mūsų parlamentas daug dėmesio skiria šiam klausimui ir tai yra nepaprastai svarbu. Ir Aš taip pat norėčiau pakalbėti dar apie vieną dalyką. Labai svarbu yra užtikrinti, kad įmonės galėtų investuoti į prevenciją, siekiant užtikrinti geresnę saugą darbe. Ir galima kalbėti apie strateginės priemonės, kurios padėtų mums užkirsti kelią galimiems e, nelaimingiams įvykiams, bet taip pat ir e, pagerintų apskritai darbo sąlygas. Ir Mes žinome, kad komisijai rūpi šie klausimai, žinome, kad peržiūrima yra direktyva dėl kancerogeninių medžiagų ir aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad įmonės galėtų investuoti ir taip pat uh, jei jiems pavyks mums e, užtikrinti, kad įmonės galės tą daryti, tai bus naudinga visiems. Ir taip pat galima kalbėti apie lygias galimybės. Tai yra labai svarbu taip pat. Visi darbuotojai turi teisę į e, lygias galimybės bet ne visuomet ta teisė yra e, įgyvendinama, ne visuomet ji yra užtikrinta. Ypač, kai kalbame apie tuos darbuotojus, kurios patyrė nelaimingus atsitiki, e, atsitikimus, nelaimingus atsit... nukentėjo per nelaimingus atsitikimus ar susirgo. Tuomet e, jų lygios galimybės nėra užtikrintos. Aš esu iš Italijos ir žinau, kad moteris, pavyzdžiui, labai dažnai susiduria su diskriminacija, kai susilaukia vaikų ir po to joms sugrįžti į darbo rinką yra labai sunku ir tai yra tem, ta tema, kurią turėtume skirti daugiau dėmesio. O motinystė nėra nei profesinė lega, nei nelaimingas atsitikimas. Ir matome, kad šiandien yra labai daug moterų, kurios pagimdžiusios vaikus praranda darbą ir jų lygios galimybės nėra užtikrintos. Jas arba atleidžia, kaip minėjau, arba jas e, perkelia į kitas pareigas, kurios nėra e, tokios svarbios, kokios buvo ankstesnės, arba jos perkeliamos į kitas, e, apskritai į, į kitą teritoriją. Arba sudaromos tokios darbo sąlygos, kad jos yra priverstos tiesiog atsisakyti tokio darbo. Ir man atrodo, kad tai yra svarbu. Taip pat manau, kad Svarbu yra užtikrinti, kad socialinės apsaugos sistemoje būtų tokių priemonių, kurios pagelbėtų, padėtų visiems, e, ypač moteriams, sugrįžti į darbo rinką. Ir e, reikia taip pat, kad tokios priemonės atsižvelgtų į darbuotojų gebėjimus, padėtų jiems prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Ir aš pritariu tam, ką sakė pranešėja. Aš manau, kad e, šie asmenys turėtų turėti galimybę sugrįžti, jiems reikia padėti, reikia lydimųjų priemonių. Ir tai būtų naudinga ne vien darbuotojams, bet ir įmonėms, nes šie asmenys turi būti suvokiami kaip įmonės turimas turtas. Taip pat turime raginti darbdavius geriau integruoti šiuos asmenys ir ypatinga dėmesį skiriant mažoms vietinėms įmonėms, kuriams ne visuomet lengva tai daryti. Taip pat reikia kurti konkrečias priemonės skirtas įmonėms ne vien tam, kad gan, neužtenka vien keistis geriausią praktiką, nes yra tokių šalių, kur ir, tai iš tikrųjų yra geros praktikos pavyzdžių, bet mums reikia konkrečių priemonių, kurios užtikrintų, kad darbuotojai būtų gerai integruojami, reintegruojami. Ir tai būtų naudinga. Ne vien galvojant apie tai, kad darbo pasaulis postindustrinėje epochoje labai sparčiai keičiasi, bet apskritai tai būtų uh, naudinga. Ir galima galvoti apie naujas darbo formas, apie nuotolinį darbą, apie kitas naujas darbo formas. Ir mums reikia nustatyti tikslus ir po to leisti darbuotojams e, atsižvelgiant į jų potencialą, jų turimas priemonės, e, patobulinti po to tas priemonės. Taigi mums reikėtų atsižvelgti į novatoriškas darbo formas, kartu užtikrinant, kad to, tos naujos darbo formos buvo tvarios, kad jos uh, nebūtų be garantijos. Ir aš manau, kad tai taip pat padėtų mums taip pat kovoti su skurdu, pa, uh, paskatintų didesnę socialinę integraciją, įtraukti. Negalime nieko palikti už borto turime suvokti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas darbuotojas yra vertingas E, ne tik įmoniai, bet apskritai e, mūsų visai visuomeniai. Ir todėl sužaloto e, ar patyrusio traumo darbuotojo reintegracija yra naudinga mums visiems. Aš dėkoju pranešėjai ir taip pat esu pasiruošus pasi, bendradarbiauti toliau, pateiksiu pakeitimus tam, kad šis dokumentas būtų kuo veiksmingesnis. Dėkoju. Ačiū. Uh, Joël Malin. ENF vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis dokumentas, kuriame kalbama apie e, tai, kad darbuotojai po to, kai patyrė traumą, galėtų surasti deramą darbo vietą, yra be abejo svarbus ir pranešėja ne vien nus, su, sudarė tokį dokumentą, kuris gali būti tolesnio darbo pagrindas ir, Reikia pasakyti tik tai, kad šie dalykai yra svarbus be abejo, bet jais turėtų užsimti ne Europa. Ta turėtų daryti valstybės narės. Europos Sąjungos da, saugos ir sveikatos darbo vietoje da, strategijoje iki 2020 metų yra pas, pasakyta, kad reikia da, gerbti kiekvienos valstybės darbo kodeksą, reikia, naudo, reikia da, taip pat kad įmonės galėtų laikytis tų sustarimų, kurios, e, dėl kurių buvo susitarta su socialiniais partneriais. Ir čia nie, Europoje nėra vietos. Ir Europa tik tai prisideda prie e, darbo sąlygų bloginimo. Ir e, kaip vakar mes girdėjome, per diskusiją, kai buvo kalbama apie skaidrės ir nu, nuspėjamas darbo sąlygas, jūs girdėjote iš mūsų svečių, kad užtenka jau tų apribojimų, įmonės nebegali toliau taikstytis su tuo, kad nuolat yra užkraunami kažkokie reikalavimai, yra reikalaujama taupyti ir galime prisiminti čia stabilumo paktą. Ir, uh, ekonomiškai, kalbant, e, vertinant, tos priemonės buvo visiškai e, netinkamos ir taip pat jūs vakar girdėjote, kad, e, kad jūs kalbėjote vakar, kad moteris turi turėti galimybę dirbti, jeigu jos nori, bet ir tai jos taip pat turėtų teisę nedirbti, jeigu jos nenori dirbti. Taip pat reikia kalbėti ir apie tai, kaip galima būtų didinti pajamas ir matome, kad čia yra daug problemų, taip pat susijusių ir su šeimos gyvenimu. Ir matome, e, kad daug, daug ką dar reikia padaryti, kad pirkimo gale būtų priimtina. Ir mūsų galva reikėtų daugiau kalbėti apie nedarbą, apie moterų jaunimo nedarbą. Ir aš manau, kad eurozonos tikrai zonoje baisi yra situacija. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, į tai, kas vyksta po 2010 metų. Matome, kad e, didėja skirtumai tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje ir tai yra svarbu, tai svarbu, tai atsižvelgti, jeigu mes norime parengti gerą dokumentą. Ir pagyvenę žmonės, senyvo amžiaus žmonės, nes siekdami naudos mes viena vertus norime, kad uh, į darbo rinką įsilietų nauji žmonės, uh, Bet antra vertus, bandoma yra dirbtinai priversti e, senyvo amžiaus žmonės dirbti kuo ilgiau ir taip jie atima darbo vietas iš savo anūkų. Taip, aš pritariu tad, iš esmės šio e, pranešimo temai, pagrindiniams klausimams. Ir aš manau, kad reikėtų aiškiai skirti tai, už ką atsakinga yra Europa ir už ką yra atsakingos valstybės narės. Uh, Ir dar vieną kartą noriu pasakyti, kad gal jūs tiesiog nesuprantate, kokia yra nūdienos tikrovė. Negalime palikti, negalime nuolat užkrauti papildomą naštą įmonėms. Gal dar būtų norinčiųjų kalbėti? Visi užsirašysieji jau kalbėjo, tai tuomet e, žodis atitenka pranešėjai. O gal komisijos atstovo paklausykim? Dėkui, aš puikiai suprantu situaciją realią situaciją. E, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už pateiktas pastabas. Kaip jau minėjau pradžioje, kadangi negalėjau pranešimą įtrauk, pranešimo apimtis ribota, negalėjau jį įtraukti visko, ko norėjusi. Žinoma, mes e, nagrinėjame ir sveikatos klausimus ir būtų puiku paminėti žmonės, kurie serga mirtinomis lygomis, kurie yra paskutiniuose šių gyvenimo etapuose. Ir suprantama apie tos žmonės, kurie patyrė sužalojimus ir norėtų sugrįžti į darbą. Maničiau, kad tikrai būtų priimtina tai paminėti, visiškai pritariu tam. Pritariu ir tam, kad į pranešimą reikėtų įtraukti socialinių partnerių vaidmenį, kalbėti apie keitimąsi geriausią patirtimį šioje srityje. Pavyzdžiui, Slovakijoje socialiniai partneriai, profsąjungos labiau susitelkė į dialogą į e, darbo apmokėjimo už darbą e, sąlygas rytis. Todėl jeigu turime gerosios patirties, kurią galėtume pasidalinti, tai būtų puiku apie ją sužinoti. O jeigu jūsų šalies socialiniai partneriai dirba šioje srityje ir stengiasi padėti žmonėms po lygos ar po sužeidimo sugrįžti į darbą, tai tikrai tai reikėtų paminėti. Ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, reikėtų minėti finansinę paramą, išorinę finansinę paramą, nes ne kiekviena MVI gali savo leisti parengti planą, kaip sugražinti tokius žmonės į darbą, ar samdyti psichologą, ar, ar kitokį specialistą. Taigi atsiriame į lėšų klausimą. Uh, Ši pagalba turi būti tvari. Tai reiškia, kad negalime pasikliauti tik ES skiriamomis lėšomis. Valstybės narės turėtų finansuoti tokią veiklą iš savo finansavimo šaltinių. Dar labai svarbu atsižvelgti į naujas darbo formas, visą tai bus įtraukta į mano pranešimą. Uh, daug daugiau reikėtų kalbėti apie žmonės turinčius negalę, nes e, nutinka ir taip, kad po sužeidimo žmogus e, lieka su negale. Turėtume susitelkti ne tik į asmenų sugražinimą į darbą, ne tik apie darbdavio ir darbuotojo santykį, Bet reikėtų paminėti visą komandą ir kolegas ir kitus darbuotojus, jie irgi turėtų dalyvauti šiame procese. Visa aplinka turėtų būti tam pritaikyta. Dar kartą dėkoju šešėliniams pranešėjams ir laukiu tolesnio darbo kartu. Ačiū. Ši tema tikrai labai sujaudino komiteto narius. Komisijai atstovauja Kosta David. Gal norėtumėte ką nors pridurti, prašau? Ačiū, taip, galėčiau šį betą pridurti. Mes komisija e, darbo saugos ir sveikatos rytyje susitelkė į prevencinės priemonės. Todėl E, nekalbant apie kraštutinumus, tai vis tiek tas darbas, kuris yra susijęs. Ir ES e, OŠA agentūra atlieka darbą šioje srityje. Turėjau, neturėjau galimybės e, su savo viršininkais aptarti šių klausimų, taigi viską, ką sakau, uh, yra mano nuomonė. Iš principo visos nuostatos yra teisingos, bet e, kai kalbame apie tų nuostatų gyvendinimą, gali iškilti problemų, nes pranešime rašoma apie kultūrą, tai yra labai svarbus aspektas. Jeigu pas, mėginsime e, kaip nors versti valstybės narės prisitaikyti prie vienos minties, prie vieno požiūrio, tai galime sulaukti sunkumų. Bet e, šis pranešimas iš ties yra vertingas, nes be kita ko atkreipia mūsų dėmesį į šią problemą, kad darbuotojai, kurie turi sveikatos problemų, nepaisant jų vis tiek turi teisę į jų situacijos pripažinimą. Suprantama, vieni Vieni gal nenorė, nenori dirbti tokiamis aplinkybėmis, bet kiekvienu atveju viskas yra kitaip. Ir tas problemas reikia spręsti. Bet kaip jau sakiau pradžioje, e, šis pranešimas iš tikrųjų atkreipia dėmesį, visų dėmesį ir politikų, ir suinteresuotų asmenų ir organizacijų. Aš pats esu, mano išsilavinimas yra medicininis beje. Taigi, kalbant apie sveikatos priežiūros politiką ir jos veiksmingumą, tai viskas priklauso nuo, e, matome, kad e, gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė visą laiką didėja. Ir moterų gyvenimo trukmė yra šiek tiek ilgesnė nei vyrų. Ir vis ilgien gyvenimo trukmei ši problema taps aktualesnė kai kalbame apie pensinį amžių, kai kurios valstybės narys jį vis didina. Taip, tikrai pripažįstame, kad jūsų pranešimas yra labai naudingas. Ir, kaip jau sakiau pradžioje, mes irgi ėmėmės tam tikrų veiksmų šiuo atžvilgiu ir Tai irgi reikėtų paminėti dokumento išvadose, na ir pasižiūrėsime, kaip seksis. E, mes irgi jaučiame spaudimą dirbti atskirose srityse, bet, bet pasižiūrėsime, kaip, tai, kaip seksis ateityje. Ačiū visiems už pasisakymus. E, tvarkaraštis dabar yra toks balsuosime 25-26 balandžio, o plenarinėje sesijoje balsuosime vėliau, bet tikslios datos dar neturiu. Na, o dabar norėčiau kreiptis į e, pana Hongerijos ir paprašyti e, kad pakeistų mane, nes aš turiu eiti į posėdį, susitikti su Vengrijos, su Austrijos. Būsimos pirmininkaujančios valstybės narės ministrų pirmininkų. Okay. Um... Excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi on... Atsiprašau, aš nesupratau, kodėl 15 punktą prašokome. Noriu paklausti, kodėl prašokome 15 punktą ir iškart prie 16 punkto nukeliavome. Tried, oh... Kaip supratau, Pirmininkė norėjo 16 klausimą aptarti posėdžio pradžioje, bet kolega dar buvo neatvykęs, dabar jis jau yra. Bet dar yra 8 minutės iki numatyto laiko kitam klausimui. Tai dabar aptarkime 16, o po to grįšime prie 15, kad viską atliktume laiko. Taigi Šešioliktas klausimas. Universiteto dėstytojų darbo teisės Kipre. Gal e, ponas e, Selientakis norėtų pristatyti šią temą. Dėkuoju kolegos paprašė, kad mano klausimas būtų nagrinėjamas e, e, šio posėdžio pradžioje, bet e, aš nesupratau, kokia buvo jūsų nuomonė tuo klausimu. Taigi, Dabar perinu prie klausimo esmės. Mes Europoje kalbame apie tai, kad mums reikia daugiau mokslinių tyrimų ir taip toliau. Bet gal jums yra žinoma, kad Kipre mūsų universiteto dėstytojai kuri ir atlieka mokslinius tyrimus, susiduria su labai mm, nekokia situacija. Mes pateikėme klausimą komisijai jau prieš kurį laiką ir mums buvo paaiškinta, kad euro Access turėtų užtikrinti mūsų dėstytojų ir mokslininkų teisės. Ir mes kreipėmės į komisiją, klausdami, ką komisija padarys kiti, tam, kad įspręstų susidariusias problemas. Nes Kipro dėstytojai negali toliau dirbti pagal dabartinės darbo sąlygas. Ir būtent todėl mes ir nusprendėme iškelti šį klausimą mūsų komiteto posėdėje. Aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji atvyko. Kolegos, mes norime, kad mūsų universitetuose galėtų dirbti mokslininkai ir mes šiandien turime tam tikrą atskirą mokslo darbuotojų kategoriją, kurie yra samdomi pagal, jie dirba ne visą darbo dieną, jie negali naudotis socialinės apsaugos garantijomis, negali išeiti motinystės, tėvystės atostogų ir taip toliau. Taigi tai yra darbo vietos, kuriuose ne, neužtikrintos jokios socialinės garantijos. Taigi neužtikrintos yra lygios galimybės su kitais dėstytojais. Čia. Be to, jei mes pažvelgsime į mūsų nacionalinę švietimo strategiją, pamatysime, kad tenai Taip pat nėra nuostatų skirtų do, doktorantams, nėra apibriešta aiškiai, koks turi būti jų statusas. Ir mes manome, kad visas šias problemas reikia ištaisyti. Nemažai šių mokslininkų beje gyvendina Europos programas. mokslininkų ir dėstytojų da, organizacijos reikalauja, kad būtų sukurtas statutas, kuris atitiktų ES teisės aktų reikalavimus ir reikalauja, kad jiems būtų užtikrinta derama socialinė apsauga, tokia pat, kuri yra užtikrinta kitiems darbuotojams. Taip pat e, tie reikalauja, kad būtų padidintas jų atlyginimas ir kad jie būtų pasamdomi pagal e, neterminuotas darbo sutartis, o ne pagal tokias, pagal samdomas dabar. Ir todėl mes kreipėmės į komisiją ir tikimės, kad komisija galės mums kažką pasakyti. Dėkuoju. Puiku, komisijos atstovas yra. Taigi suteikiu žodį Liusiai Devoniai. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkė, bet gal galėtumėte atsakyti į kolegos užduotus klausimus. Ačiū. E, esu Net Bjansun. E, dirbu mokslinių tyrimų generalinėme direktorate ir atsakysiu į tuos klausimus, kurie susiję su moks, moksliniais tyrimais, o Liusi, mano kolegė, papildys mane tais klausimais, kurie susiję su darbo, darbo dalykais, darbo rinkos dalykais. Taip, mačiau, kad buvo pateiktas toks klausimas, jis, jį buvo atsakyta ir jis yra pakeliu į parlamentą. šiuo atžvilgiu galėtume pasaik, paminėti du dalykus. Pirmiausia, tai yra bendrosios darbo rinkos politika ir sąlygos ir konkretūs klausimai, kurie yra susijęs su e, mokslinių tyrimų darbuotojais. Mes turime rekomendacijas ir prisiminkite, kad tai rekomendacijos, nereglamentas. reglamentas Ir juose 2005 metais, kai buvo parengtos rekomendacijos, buvo rekomenduota e, sukurti geras darbo sąlygas tyrėjams. Ir jie turi būti įdarbinti taip pat kaip ir kiti darbuotojai. Jie turi būti įdarbinti atvirai, skaidriai, pagal nuopelnus. Tai yra rekomendacijos, kurios dabar yra galiojančios. Na, o patys universitetai sprendžia, kaip įdarbinti savo darbuotojus. Ir labai gaila, bet šio klausimo mes negalime išspręsti, kiek jis yra susijęs su tyrėjais. Esu įsitikinęs, kad esame ir kitų priežasčių, kurios susijęs su darbo rinka, bet į tuos klausimus atsakys kolegė Liusy. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pridurti štai ką komisija ketina paskelbti iniciatyvą dėl socialinės apsaugos dirbantiems savarankiškai ir dirbantiems nestandartiškai. Vyksta konsultacijos e, pagal socialinių teisių ramstį daug žmonių e, Europoje, kurie dirba nestandartinį darbą arba dirba savarankiškai, neturi teisės gauti socialinės apsaugos ar nedarbingumo užmokesčio ar išeiti motinystės tėvystės atostogų. Ir 2017 vyko dviejų etapų konsultacijos su socialiniais partneriais šią temą pradėjome atviras e, viešas konsultacijas ir irgi rinkome informaciją. Kovo viduryje ketiname paskelbti šią iniciatyvą ir rašysim, rašoma apie socialinio ramščio įgyvendinimą e, kad savarankiškai dirbantieji ir nestandartiškai dirbantieji turėtų teisę į socialinę apsaugą. Ir tai yra šiek tiek daugiau nei mokslinių tyrimų sektorius. Tai yra šiek tiek platesnės rytis, bet tokiu būdu mes ketiname užpildyti tas spragas, kurios dabar egzistuoja dėl socialinio draudimo ir socialinės apsaugos. Ačiū. Dabar ieškau kolegos Ilikijočio, kuris uždavė šį klausimą. Gal norėtumėte dar kalbėti? Pane Pirmininkė, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mūsų komitetas parengė nemažai pranešimų, kuriuose kalbama apie darbą be garantijų, apie nestandartinės darbo formas ir taip toliau. Ir todėl mes tikimės, kad ir mūsų e, iniciatyvas bus atsižvelgta. Mes taip pat e, patikime 12 iniciatyvų pagal socialinį ramstį. Ir jūs kalbate apie rekomendacijas, bet e, mes tikimės, kad komisija pateiktų tikrasias rekomendacijas skirtas Kipro vyriausybei. Ir gal net, kad jį turi skirtų savo rekomendaciją Kipro universitetams. Taigi mums neužtenka šiaip bendrų rekomendacijų, kurios taip jau egzistuoja. Nes mes manome, kad reikia daryti spaudimą Kipro vyriausybei bei universitetams tam, kad jie pagerintų šių mokslininkų doktorantų darbo sąlygas. Bet kiek aš suprantu, jūs atsakėte raštu ir dabar tie, tas atsakymas raštu keliauja kažkur, e, jis yra pakeliui. Taigi Tikėkime, kad kai gausite atsakymą raštu, galėsite tuomet pagalvoti, kokių tolesnių veiksmų reikia. Na ką, gyveluojame tik 3 minutės ir dabar galime pereiti prie 15 darbo punkto. Tai yra prie valstybinarių žimtumo politikos gairių. Pranešėja jau atvyko. Taip. Pranešėja atvyko. Taigi, ponė Ždanok, ar galiu suteikti Jums žodį tam, kad Jūs pristatytumėt savo parengtą dokumentą? So, uh, so we... Dėkui. Čia mes uh, šį pasiūlymą matome kaip ėjimą tinkamą linkme, vis daugiau dėmesio skiriama socialiniam teisėm. Taip pat socialiniai įtraukčiai ir minimaliom pajamom, teisė į minimales pajamas. Tai to jau seniai mūsų parlamentas nori. ir komisijos pasiūlyme e, anksčiau buvo naudojamas e, terminas savoka tik tai darbai, o dabar kokybiški darbai. Ir tą mes norim susijęti su socialiniu ramščiu per Europos semestro ciklą ir čia taip pat apimti konkrečias rekomendacijas šalim ir tų šalių vertinimus ir mūsų tekste norime aiškiau kalbėti apie kovą su socialinė atskirtim ir skurdu. Ir norėtume, kad rinka būtų labiau įtrauki, numatyta atitinkama socialinė apsauga ir daugiau dėmesio būtų skiriama kokybiškom darbo vietom ir įtraukiam įtraukiai darbo rinkai. Toliau turėtų būti mm, galimybė uh, kokybiškas vaiko priežiūros paslaugas gauti, įperkamas kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas gauti, nes tai yra susiję ir su integracija į darbo rinką. Bet norėčiau pabrėžti, kad pagrindinė problema yra demokratinės priežiūros problema, nes su parlamentu tik konsultuojamasi. Ir aišku, su parlamentu tik konsultuojamasi, prašoma tik komentarų, bet mes labai norėtume, kad į parlamento nuomonę būtų atsižvelgta. O mes konsultavomės su socialiniais partneriais, su nevyriausybinėmis organizacijomis ir labai dėkojame jiem už jų indėlį. Ir dabar, aišku, labai norėčiau išgirsti, ką šešėliniai pranešėjai mano apie mūsų pasiūlymą. nes mes norėtume pateikti dokumentą, kur būtų tvirta užimtumo komiteto pozicija ir norėtume, kad mūsų balsas būtų išgirstas komisijos. Dėkoju pranešėjai. Suprantu, ponas Hetman, EPP frakcijos vardu dabar pakomentuos. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau atsiprašyti. Kalbėsiu Mareko Pliūrą vardu. Jis šiandien negali dalyvauti, nes dalyvauja Junktinių tautų konferencijoje skirtoje neįgaliems asmenims. Taigi jis manęs paprašė, kad aš perskaityčiau jo poziciją dėl šio pranešimo. Taigi, ponios ir ponai, noriu padėkoti poniai Ždanokai už pranešimą. Iš tiesų, švietimo sistema turi atsižvelgti į darbo rinkos reikalavimus, turi užtikrinti asmeninį vystimasi, turi atsižvelgti į socialinius, kultūrinius aspektus ir turime siekti sukurti atvirą visuomenę, kurioje gerai veiktų darbo rinka pakeitimus norėčiau pasiūlyti. Pirmiausia, tai svarba remti verslą, e, kurti mm, mikro ir vidutinės įmonės, e, mikrosmulkės ir vidutinės įmonės mažinti administracinę naštą. Labai svarbu taip pat remti konkurencingą socialinę ekonomiką. Gairėse turėtume pabrėžti, kad turime siekti pateikti gairės dėl neįgalių žmonių pilno užimtumo, nes 80 milijonų tokių žmonių yra ES ir iš tiesų jie galėtų labai ženkliai prisidėti, e, kuriant gerovę ES, tai jiem turėtų su, turėtume suteikti tinkamą mokymo ir švietimo galimybę. Toliau siūlysiu ir pakeitimų dėl atviros darbo rinkos. Čia turėtume peržiūrėti e, sprendimo sistemas, kai e, žmoni, mm, sistemas, kai priimami sprendimai dėl asmenų neįgalumo. Ir atitinkamo dalyvavimo darbo rinkoje. Prižiūrintis asmenys dažnai turi aukoti uh, savo darbinį ir asmeninį gyvenimą, kad galėtų rūpintis mm, susirgusiais giminaičiais. Tai čia turėtume e, sukurti priežiūros įstaigų tinklą, kad tie prižiūrintieji asmenys galėtų grįžti į darbo rinką. Tai tokie būtų pono Pliuros e, pasiūlymai. Dėkui. Dabar norėčiau su suteikti žodį S ir D frakcijos vardu ponui Dečin. Dėkui pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už puikų mm, gairių projektą. Kai kalbame apie valstybių narių užimtumo politikos gairias. Ir tikrai pabrėžiu tą ketvirtą punktą, kad turi būti įsiklausoma į Europos parlamento nuomonę. Dabar numatytos tik konsultacijos Europos parlamentu ir tikrai to neužtenka. Paskutinė užimtumo politikos gairių peržiūra parodė, kad į parlamento nuomonę iš vis neatsižvelgiama. To negalime leisti. Europos piliečiai turi gauti aišku signalą, kad visi sprendimai, kurie primami Europoje, yra demokratiniai, paremti balsų dauguma. Ir pati taryba turėtų būti tuo suinteresuota įtraukti parlamentą, užtikrinti parlamento visapusišką dalyvavimą, nes geresnis parlamento dalyvavimas, aktyvesnis dalyvavimas uh, didina demokratinį teisėtumą, kai kalbame apie konkrečiom valstybėm narėm taikomas rekomendacijas. Ši nuomonė, šis nuomonės projektas mini 25 pakeitimus, tarp jų nulio valandų darbo sutartis. Mums šis klausimas SRD frakcijoje yra labai aktualus. Mes čia norėsime griežčiau suformuluoti kai kuriuos dalykus, ypač dėl uh, minimalių pajamų. Darbuotojai sudaro bent jau pusę mūsų gyventojų ir jų teisės turėtų būti užtikrinamos, jų socialinės teisės turėtų būti užtikrinamos. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad parlamentas turėtų aiškiai pasakyti, kad turi turėti didesnės galės bendro sprendimo prieimimo procedūroje ir turime šią linkmę paspausti tarybą. Dėkui. Prieš sutikdama žodį EKR frakcijos atstoviai noriu pasakyti, kad turime svečių grupę. Jos pakvietė kolega Masimo Paulučio. Tai yra Abručio regiono atstovai. Sveikinamės su svečiais. Ar EKR frakcijos vardu kas nors nori pasisakyti? Ne. Tada suteiksiu žodį kolegai CUM Alde frakcijos vardu kolegė kalbės. Dėkui mm, pirmininkė, dėkui kolegos. Noriu pasakyti, kad ponia Ždanoka parengė puikų e, pranešimą. Aštunta gairė, ją ja, ypač norėčiau pakomentuoti, e, vienodos galimybės kova su diskriminavimu yra mm, esminis dalykas užtikrinant vienodas galimybės. Diskriminacija pakerta e, darbo rinkos tinkamą veikimą Ir kitaip tariant, diskriminacijos kaina yra labai didelė. Bet kova su diskriminacija ES tikrai nėra efektyviai, ypač valstybių narių lygmenių. Kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad iš vis jų teismuose net nėra tokios praktikos. Diskriminacija uh, rasinių E, pagrindų, tautinių pagrindų, religinių pagrindų. E, kai kur yra labai rimtai jaučiama, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra neproporcingai aukšti kalbiniai reikalavimai, kad žmogus galėtų patekti į darbo rinką, ribojamas laisvas judėjimas. E, taip pat diskriminacija amžiaus pagrindų pakerta tarp kartų esamo solidarumo pagrindus. Taip pat jaučiamas atotrukis tarp įvairių galimybių, kurios suteikiamos vyrams ir moterims ir tas skirtingas atlyginimas moterų ir vyrų matosi ir Estijoje. Ir čia mes turėtume neužmiršti Europos socialinių teisių ramščio, kuris įtvirtina lygybę tarp vyrų ir moterų ir apskritai vienodą požiūrį į žmonės. Dėkui, ponė Tum. Gūja, už gūją niekas nekalbės. Toliau Laura Agėja, e FDD frakcijos vardu. Dėkuoju pirmininkė ir aš norėčiau taip pat padėkoti kolegiai iš Danoko už jos atliktą darbą. Jau treti metai, kai mes tengiamės kažką padaryti dėl šio labai svarbaus dokumento, dėl, tai aš kalbu apie užimtumo politikos gairės. Per e, praeitus dviejus metus aš buvau pranešėję, atsakinga už šį svarbų dokumentą ir pastebėjau, kad e, iš tikrųjų, nepaisant to, kad visi dirbame ir mūsų komitete, ir apskritai parlamente, ir tiems dokumentams dar daug kas pritarė, uh, po to vis tiek mūsų pozicija buvo susilpninta, todėl kad labai dažnai taryba nusprendžia, kad, nei, kad galima ignoruoti parlamento komitetuose atliktą darbą. Ir kad galima taip pat netgi nepaisyti ir plenarinėme posėdėje patvirtintų dokumentų. Ir aš manau, kad mes galvodami iš naujo apie šias gairias turėtume teisę žvelgti. Aš džiaugiuosi, kad kolegė Ždanoka žino, kad labai svarbu yra daryti e, e, spaudimą tarybai, komisijai, tam, kad būtų atsižvelgta į parlamento nuomonę. Ir aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti, kad mes turime parengti kuo turin, turingesnį dokumentą tam, kad mes po to galėtume parodyti ir, ir komisijai, ir tarybai, kad mūsų pozicija yra labai tvirta. Aš uh, uh, pritariu tam, ką uh, siūlo kolegė Tatjana, ypač tam, ką jis sako dėl socialinio ramšio. Uh, nes čia turi būti labai tikslus, konkretus tikslai susiję ne vien su nedarbo, bet ir su uh, su, apskritai su socialinėmis problemomis. Mes reikia spręsti skurdo problemas ir jas reikia spręsti ne, ne vien skelbiant kažkokius labai gražius tikslus. Ne, mums reikia imtis kurčių priemonių, reikia užtikrinti minimales pajamas. Tai turi būti mūsų prioritetas. Europos parlamentas didelę balsų persvarą patvirtino dokumentą kurį aš parengiau ir kuriame kalbama apie minimales pajamas. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dokumentas. Ir ta, ta mūsų nuostata yra svarbi siekiant visiško užimtumo ir siekiant pagerinti, užtikrinti, kad mūsų socialinė politika būtų veiksminga. Mums taip pat reikia įtraukios politikos. Toliau ta, mokymasis visą gyvenimą, tai, tai yra labai svarbu, ne tam, kad galima vien įveikti šiandienos krizę, bet ir pasiruošti ateičiai. Toliau švietimas prieinamas visiems ir. Ta, o, E, finansuojamas iš viešųjų e, lėšų. Matome, kad galima kalbėti ir apie socialinę ekonomiką, žalę ekonomiką, apie žiedinę ekonomiką. Ir štai į būtent į tokią ekonomiką reikia investuoti. Ir mes negalime, negalime uh, prisirišti prie 3 procentų. Mes turime raginti valstybės narės e, taip pat e, derinti ir savo fiskalinę politiką, nes žinome, kad tai labai e, lėtina mūsų augimo tempus. Ir reikia galvoti ir apie kitus dalykus, kurie, pavyzdžiui, trukdo mums vystytis sparčiai. Taip pat aš manau, kad reikia pakonšiai paminėti minimales pajamas, nes mums to reikia, kad galėtume skatinti socialinę įtraukti. Ir manau, kad taip pat reikia užtikrinti, kad viešusios paslaugos būtų prieinamos visiems ir valstybės narės turi užtikrinti, kad visi galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis - transportas, energetika, komunalinės paslaugos. Tai yra nepaprastai svarbu. 2018 metais Europoje mes net nega, negalime leisti, kad tos visos teisės nebūtų užtikrintos. Ir dėl pensijų aš ne visai pritariu tam, kas čia parašyta, nes aš nemanau, kad neįmanoma nuolat kelti pensinį amžių, nes jei jaunimas negalės įsilieti į darbo rinką, uh, E, mes negalėsime užtikrinti, kad mūsų pensijų sistemos būtų e, tvarios. Reikia taip pat galvoti ir apie tai, kad e, reikia leisti senyvo amžiaus darbuotojams spręsti, ar tęsti darbą, ar, ar išeiti į pensiją. Ir aš taip pat manau, kad uh, reikia pakoreguoti pensinį amžių, kuris yra taikomas tam tikroms profesijoms. Taip pat aš manau, kad kai jau artėja pensija, žmogus turėtų turėti galimybę, pavyzdžiui, sumažinti darbo krūvį, dirbti trumpesnį laiką, tai turėtų padėti jaunimui įsilieti į darbo rinką. Taip pat reikia Taip mes galėtume kovoti su jaunimo nedarbu ir galėtume taip pat padėti senyvo amžiaus darbuotojams sklandžiai ir laipsniškai išeiti į pensiją. Mums taip pat reikia pagalvoti ir apie tuos, kurie dirba sun, sunkų darbą. Reikia užtikrinti, kad tų profesijų atstovų, atstovams būtų taikomas tam tikras lankstumas. Štai tokios mano yra pastabos ir be abejo mes esame pasiruošę daryti viską tam, kad šis dokumentas būtų stiprus, tam, kad įtikintume tarybą, kad būtina atsižvelgti į mūsų nuomonę. Nes iki šiol, kaip minėjau, taryba reguliariai nepaisė mūsų nuomonės. Dėkoju. Dėkui kolegijai AGA. ENF Dominik Martin. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Gairės valstybių narių užimtumo politikai. Nekartosiu, ką jau prieš keletą savaičių sakiau. Sakiau, kad čia yra kaip toksai pageidavimų sąrašas. Aišku, visi nori, kad visi galėtų dirbti, bet tai, ką sakė Laura Agėja, e, tai, ką sako parlamentas, Nei komisija, nei taryba niekada į mūsų žodžius neatsižvelgia. Tai ką mes čia veikiam? Valandų valandos darbo uh, rengiant užimtumo gairias, regis niekam to nereikia. Pone pranešėja, e, nemažai gerų pasiūlymų pateikė Be, ir už tai dėkojame, bet daugeliu pakeitimų dėja negalime pritarti. Pavyzdžiui, Europos ramšč, socialinio ramščio integracija, penktas ir vienuoliktas pakeitimai. Europos semestras, pirmas pakeitimas, nematau logikos tose pakeitimuose. Ir kaip besiektume to lygybės teismo, mano anūkė galbūt man artimesnė negu kaimynų anūkė. Ir darbo rinkoje aš palankiau žiūriu į prancūzus negu į kitus. Deja, tokia yra realybė. Toliau 31 ir 34 pakeitimai dėl finansinės paramos migrantam mum neprimtini Mm, Prancūzijoje yra 7 milijonai bedarbių ir 9 milijonai žmonių gyvena ant skurdo ribos. Ir tokių žmonių nemažai rasime Italijoje ar net ir Vokietijoje. Čia e, šioje nuomonėje Vokietija kaip ir m, mm, parodoma kaip pavyzdys, bet, bet kurie iš mūsų tikrai turime kiekvienas tai kam iš, e, tą, kam išreiškėme preferenciją. Dėkoju, iš tiesų labai trumpai kalbėjote. Matau, kad ponas Matan prašo žodžio, prašom. Eduardas aš esu. Keletas komentarų. Gairės kolega sakė, kad turėtume atsižvelgti ir į tą pasiūlymą mažinti darbo laiką. Vokietijos pavyzdys, kai darbuotojai tam tikrom sąlygom gali 28 valandų darbo savaitę turėti. Aš manau, kad tokie dalykai yra visai normalūs, juolab, kad kalbame apie robotų m, mm, didesnį dalyvavimą ir e, skaitmeninimą. O kalbant apie išėjimo į pensiją amžių, čia nepritarčiau kolegijai iš Italijos, nes negalim norėti, kad visiškai nebūtų be darbo, bet iš kitos pusės ilginti pensinį amžių. Toliau. Mm. Pameistrystė. E, tas dabar yra labai populiaru Ir negalim tik sakyti, kad jaunimo ateitis tai tik mm, ilgalaikis mokymasis įvairiose mokymo įstaigose. Ne visi e, gali ir nori būti inžinieriais ar gydytojais, taigi čia reiktų neužmiršti ir profesinio rengimo, nes daug valstybių turi tokių darbų, kuriam jau trūksta žmonių, ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose mokymasis visą gyvenimą. Tai labai svarbu, kad darbuotojai turėtų teisę į galimybę mokytis visą gyvenimą. Ir aišku, neturime mechaniškai į viską žiūrėti. Galbūt vienur uždaromos įmonės ir dinksta darbo vietos, o kitur tų darbo vietų atsiranda, bet uh, Mm, aišku, galime skatinti darbuotojų mobilumą, judumą, bet ne kiekvienas darbuotojas galbūt finansiškai gali judėti. To irgi turime neužmiršti. Tai čia turėtume kažkaip mm, pabandyti, kad žmonės arba būtų suinteresuoti pervažiuoti e, kitur, kur yra darbo, ar rasti dar kokių būdų judumui skatinti. Tai manau, kad nuomonė eina tinkama linkme, tokie būtų mano komentarai. Ah, thank you, Mr. E- Ačiū, ponai Eduard Marta. Daugiau nematau norinčių kalbėti. Tuomet e, ieškau komisijos atstovo. Ar norėtumėte pakomentuoti šias diskusijas? Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Tik norėčiau priminti, kad užimtumo gairės yra labai svarbios institucinė prasme, kadangi tai yra teisinės pagrindas ir mm, ataskaitoms dėl užimtumo, kurias teikia komisija tarybai kiekvienais metais, bet e, reikėtų paminėti ir atskirom šalim skirtas rekomendacijas užimtumo srityje ir socialinėje srityje. Turėdami šiuos pasiūlymus, stengiamės visiškai integruoti e, tuos teiginius, kurie įtraukti į Europos socialinių teisių ramstį ir tai darome kartu su valstybėmis narėmis. Mes labai dažnai tekstą tiesiog kopijuojame uh, iš tų socialinio ramščio nuostatų, o jeigu ne, tai stengiamės, kad mūsų dokumentai būtų kuo panašesni į šį. Tokiu būdu e, mes netgi susijęjame, darome nuorodas į tam tikras savokas. Taigi komisijos pasiūlyme vadovaujamasi tokia logika. Dabar nebūčiau linkęs labai daug komentuoti pranešimo projektą, tik norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiamės, kad einama šią linkme, kad integruojamas Europos socialinių teisių ramstis, kad jis yra integruojamas į e, Europos semestrą. E, jūsų parama yra labai svarbi, e, tai leidžia ir komisijai pasiekti geresnių rezultatų šioje srityje. E, nes ir Europos parlamentas, ir valstybės narys, ir socialiniai partneriai, ir visuomeniai turės įgyvendinti tas nuostatas. Dabar vėl kreipiuosi į pranešėją ir klausiu, ar norėtumėte apibendrinti. Taip, ačiū pirmininkė. Dėkoju savo šešėliniams pranešėjams. Pritariu daugumai išsakytų pastabų. Ypač e, pritariu tam, ką sakė Laura. Mums e, vienu metu mes dirbome taip, kad ji buvo pranešėja, šešėlinė pranešėja, dabar atvirkščiai yra. Mane tikrai labai padrasino ir komisijos pastabos tai kad bus atsižvelgta į pasiūlymus ir kad atsižvelgta į ankstesnę komisijos poziciją rengiant naujas gairias. Ponas Marta, e, ponas Dominik Marta komentavo pranešimo projektą. Mano pasiūlytame pakeitime 31 jo numeris dėl 8 gairės, dėl nediskriminavimo. Uh, E, tikrai turime, mūsų pozicijos yra skirtingos, jos yra žinomos. Buvau pra, parla, pranešėję dėl strateginės pozicijos dėl nediskriminavimo 2006 metais. E, tuomet 2007-aisiais Prancūzijoje buvo didelių problemų E, formaliai diskriminacijos nebuvo, tačiau ji buvo dideliai de facto. Tikiuosi, kad dauguma frakcijų galės patar, pritarti šiam pasiūlymui, e, nes rašom ir apie migrantus, ir apie mažumas, ir apie kitas pažeidžiamas grupės, kurių nereikėtų diskriminuoti. nutariau atsisakyti savo parlamentinių įgaliojimų dar prieš baigiantis kadencijai dėl to, kad Latvijoje vyks rinkimai ir šį pranešimą e, perims kitas narys, kuris turi daug patirties Taigi aš dirbsiu iki galo, kiek galėsiu, o dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Ar užimtumo komitete jau pasku, jums tai paskutinis posėdis? Aš būsiu ir kitą savaitę, ir kovo pradžioje. Na, tuomet kitą posėdį su jumis atsisveikinsime. Gaila žinoma, kad negalėsite pabaigti renkti šio pranešimo, bet žinoma, suprantu, kodėl daromi pasirinkimai tokie daromi. Sėkmės jums. E, pakeitimus prašome pateikti iki vasario 28 dienos vidur, vidurdienio. Tie, kurie norite renkti pakeitimus, prašome prisiminti šį terminą. E, užimtumo komitete. Pakeitimus svarstysime kovo 21-22 dienomis, o komitete bus balsuojama 25 ar 26 dienomis. Ir žinoma, jūsų jau tuo metu nebus, bet mes e, galvosime apie jūs. 17 darbo atvarkės klausimas yra išbrauktas iš darbo atvarkės, todėl kad tie, kas turėjo pristatyti šį pranešimą, negalėjo atvykti dėl streiko. Ir kai buvusi, kaip anksčiau dirbusi profsąjungoje, jau buvau, galėčiau pasidžiaugti dėl pasidžiaugti dėl streiko, bet dabar ne. ne. Kitas mūsų posėdis yra numatytas vasario 26-27 dienomis, o dabar posėdis baigtas. Ačiū.